E, darbo tvarkės. Pirmadienio darbo tvarkėje nėra jokių pakeitimų. Antradienis. Antradienį e, žaliųjų frakcija Europos lai, Laisvės alijansas paprašė, kad komisija padarytų pareiškimą dėl Europos, e, Europos vadovų taryboje vykstančių e, dėrybų dėl krizės ir paprašė, kad šis e, pareiškimas būtų įtrauktas ir tojaus dienos 16 valandos punktą. Kreipiuosi žalius, prašau atsijimti šį prašymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų nuo mane tokia, mes pabandėme frakcijų pirmininkų poziciją suderinti. Reikėtų, kad parlamentas po šio liūdno savaitgalio Briuselėje e, nenutoltų nuo diskusijų, neturėtumėme laukti, ar ketvirtadienį mus teiksis informuoti, o gal ir ne. Reikėtų veikti aktyviai man. Aš visą savaitgalį buvau Briuselėje ir bandžiau sekti visus sprendimo prieimimo procesus labai keista, kad viršūnių sustikimas, kuris vėlavo 14 dienų nesugebėjo nieko nuspręsti, kuo didesnė krizė, tuo mažiau galimybių susitarti, kuo gilesnė krizė, kuo geriau ji išanalizuota, tuo gilėja krizė ta, per krizinius vadovų susitikimus. Parlamento pozicija labai aiški. Manyčiau, Labai svarbu, kad mes visiems europiečiams parodytumėm, kokia mūsų pozicija. Europos ekonomikos, vyriau, ekonominė vyriausybė turi būti kitokia negu tai, ką mes regėme ir e, regėjome šį savaitgalį. Ačiū. Ž, ž, dabar žodis ponui Hanes Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbu, kad ne tik ketvirtadienį sužinotumėme, kas vyksta, tikimės, kad mus informuos, bet viskas bus jau nuspręsta. Ketvirtadienį reiktų parlamento aiškiai pareikšti savo poziciją. Manytumėme, kad galėtumėme stobyti laiko ir suteikti galimybę frakcijų atstovams pasisakyti bei e, aiškiai perduoti mūsų žinę tarybai. Tokiu, e, tokį pasiūlymą aš palaikyčiau. Išklausyta, jūsų pasiūlymas yra aiškus. E, pasakys frakcijos atstovai, bet pirmą išklausysime tarybos ir komisijos pranešimus. Ar kas nors norėtų paprieštarauti tokiam siūlymui? Matau, kad niekas neprieštarauja. Tuomet teikiu balsavimui šį pasiūlymą. Kas už žaliųjų frakcijos prašymą? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė? Pritarta? Taigi, ponios ir ponai, tai reiškia, kad mums teks peržiūrėti rydienos darbo tvarkę. Reikės sukeisti darbo tarkės punktus ir, ir ką tik pristatytas klausimas bus įtrauktas 15 valandai ir jam bus skirta 45 minutės ir viskas vėlos 45 minutėmis. Na, tai nedidelis laikas, bet tai reiškia, kad rytoj vakare visi darbo tvarkės punktai vėluos 45, maždaug 45 minutėmis trečiadienio ir ketvirtadienio darbo tvarkėse. Darbo e, tvarkėms e, politinės frakcijos nepatikė jokių prašymų. Šios savaitės darbo tvarkė patvirtinta ir galime pereiti iš karto prie pirmojo darbo tvarkės punkto. Svarsimo tai yra pono Košos pranešimas skirtas neįgaliųjų judumui ir įtraukčiai. E, pranešimo autoriui skiriamos keturios minutės pasisakymui. Seniau, seniau. Two minutes, please. Dvi minutės, sako pirmininkas, nes kolegos išeidinėja iš salės, todėl dabar palaukime porą minučių. Yeah, yeah. Um, um, madam, uh, uh madam, madam Luling. Pone Luling. ponė pirmininkė. Noriu kai ką pasakyti dėl antradienio darbo tvarkės. Yra, darbo tvarkėje yra žodinis klausimas dėl direktyvos e, motinystės klausimais. Mane tai tikrai stebina, nes mes pranešimą šią temą patvirtiname per pirmąjį svarstymo etapą pagal bendrą sprendimų prieimimo tvarką ir pagal tą procedūrą uh, tarybai negalime užduoti klausimų žodžiu tema, kurią jau padarėme nuolaidų ir dėl pranešimo, kur, kur, kurį patvirtiname. Aš manau, kad šis klausimas neturėjo atsirasti darbo tvarkėje, nes kitaip taryba padarys išvadą, kad mes visiškai nesuprantame, ko, kas, ką reiškia bendra sprendimų prieimimo tvarka ir kokios galės bus numatytos Lisabono sutartimi. E, dziękuję pani, pani Luling, bardzo dziękuję za tą uwagę. E, do... Ačiū ponia Luling, dėkui Jums už šią pastabą. Mes pasidomėsime šiuo klausimu. Klaus, sprendimas.